Tęsėme posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolas jau yra paskelbtas internete ir kas nors norėtų paprieštarauti. Atrodo, kad ne, todėl laikysime